Čekijos Respublikos prezidentas. Now we hear the ogłoszenie pana prezydenta czeskiej republiki. dovolte mi aby ich vas srdačno gerbiamas čekijos e, respublikos prezidente sveikiname jus atvykus į europos parlamentą. man teko ir mums visiems teko didžiulė garbė Jūs pasveikinti šiandien čia Europos parlamente, jūs čia atstovaujate Čekiją kaip pirmininkaujančią šalį. Džiaugiamės matydamas jūs Europos parlamente, kuris atstovauja Europo, dėl suvienytos ES piliečius ir pilietės. Čekija daug prisidėjo prie Europos istorijos formavimo. Uh, XIV amžiuje Karlas V e, Prahą padarė viena iš Europos kultūros sostinių. Mes prisimename ir Bohemijos karalių Georgijų. Jis yra vienas iš didžiausių europiečių. Dar XVI amžiuje jis tengiasi suvienyti Europos miestus. Tęsdamas savo šalies tradiciją, Jūs e, taip pat vaidinate labai svarbu vaidmenį ES istorijoje. Šį vaidmenį dar pabrėžia jūsų šalies pirmininkavimas ES, kaip žinia, Čekija šį, šių metų pirmą pusmetį pirmininkaus ES. Pirmomis pirmininkavimo dienomis Čekija susiduria su didžiuliais iššūkiais, su neramumais gazos ruožė, o taip pat ir su naftos ir dujų krize 12 valstybių narių nebegavo pakankamai dujų. Bei, dujų. Mirek Topalanek taip pat ir už ES reikalus atsakingas ministras Aleksandr Fondrank, kurį beje taip pat nuoširdžiai sveikinu. Uh, Karl Schwarzenberg, užsienio reikalų ministras, e, vaidina labai svarbu vaidmenį spręsdami dujų krizę. Na, o šiandien Čekijos Respublika prisijama didžiulę atsakomybę už Europos Sąjungą. Trečiadienį Čekijos Respublikos parlamentas didžiąją balsų daugumą ratifikavo Lisabonos e, sutartį ir mes e, juos, jūs su tuo ir sveikiname. Diese Abstimmung Diese Abstimmung, diese ab... Šis balsavimas parodo, kad pirmininkaujantis šalis yra pasirengusi toliau tęsti ratifikavimo procesą ir to yra pasirengusi prisidėti prie naujosios sutarties sėkmės. Ši sutartis yra labai svarbi, kovojant su naujais iššūkiais 21 amžyje. Gerbiamas prezidentė Europos parlamentas susipažino su Čekijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritetais ir mes juos įtraukėme į savo darbo programą. Šios savaitės pradžioje Europos parlamente įvyko nacionalinių parlamentų konferencija. Toje konferencijoje dalyvavo ir Europos parlamento atstovai. Konferencijos tema yra naujas susitarimas dėl Europos ekonomikos atgaivinimo. Ši konferencija yra itin svarbi kovojant su dabartinė ekonominė ir finansinė krize. Gerbiamas prezidentė, manau, kad mes laikomės tokios pat pozicijos. Šiuo metu e, jaučiamas nacionalinis protekcionizmas kelia nerimą. Mes turime bendradarbiauti kovodami su protekcionizmu, nes mes visi esame įsipareigoję sukurti vidaus rinką, iš kurios turėtų turėti naudos visi. Mes didžiulės viltis siejame su Čekija, pirmininkaujančia šalimi ir taip pat su jumis, gerbiamas prezidente, nes e, jūs žino, esate žino, žinomas kaip kovotojas už vidaus rinką. Um, dar iš Bohemijos karalystės laikų yra žinoma taisyklė, kaip kad yra geriau e, dviejus metus dėrėtis, negu kad dvi savaitės kariauti. Mes kuo puikiausiai suprantame ir jūs, ir jūsų šalies žmonės. Mes suprantame, kad jūs siekate kompromiso, bendradarbiavimo Ir jūs taip pat siekiate tęsti jau pusę amžiaus tęsiamas europiečkas tradicijas. Taip pat norėčiau paminėti ir Europos parlamento rinkimus, kurie vyks birželio mėnesį. Tie rinkimai yra be galo svarbus. Gerbiamas prezidente, galiu Jums pritarti, kai Jūs paraginote savo šalies piliečius kiek manoma gausiau dalyvauti rinkimuose į Europos parlamentą. Gerbiamas prezidente, aš linkiu Čekijos Respublikai kuo sėkmingiausio ir vaisingiausio pirmininkavimo Europos Sąjungai. Gerbiamas prezidente, dabar suteikiu žodį Jums. Vážený pane předsedo, vážení. Pone pirmininkė, gerbėmiai Europos parlamento nariai, gerbėmiai ponai ir ponios. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę kreiptis Europos parlamentai, vienas svarbiausių ES institucijų. Lankiausi čia keletą kartų, tačiau anksčiau niekada neturėjau galimybės kreiptis į parlamentarus plenarinėme posėdėje. Todėl aš la, esu labai dėkingas už šį kvietimą. Išrinkti 27 šalių atstovai, atstovaujantis plačiam politinių nuomonių ir pažiūrų spektrui, yra unikali auditorija. Tokia pat unikali ir iš esmės revoliu, revoliucinė, kaip ir uh, pats ES eksperimentas. Jau ilgiau nei pusę amžiaus ES tengiasi priimti geresnius sprendimus, patikėdama tuos sprendimus, kuriuos paprastai priima atskiros valstybėms ES institucijoms. Atvykau iš Čekijos Respublikos sostinės, Prahos. Iš Čekijos valstybingumo istorinio centro iš tos vietos, kurioje gimė ir ilgus metus e, buvo plėtojama Europos mintis, Europos kultūra ir Europos civilizacija. Aš atstovauju Čekijos valstybei, kuri visada įvairiomis formomis buvo Europos istorijos dalis. Aš atstovauju valstybei, kuri tiesiogiai ir netiesiogiai visada dalyvavo formuojant Europos, Europos istoriją ir kad norėtų ir toliau prisidėti prie isto, isto, Europos istorijos kūrimo. Paskutinį kartą Čekijos prezidentas į parla, Europos parlamentą kreipėsi prieš devynerius metus. Tai buvo mano pirmtakas Vaslavas Havelas. Ir tai buvo keturi, likus keturiems metams iki mūsų stojimo į Europos Sąjungą. O prieš keletą savaičių mūsų ministras pirmininkas Mirikas Topolanikas, eidamas ES tarybos pirmininko pareigas, kreipėsi į jūs. Savo kalboje jis kalbėjo apie Čekijos pirmininkavimo prioritetus bei apie aktualiausias problemas, su kuriamis šiandien susiduria ES valstybės. Todėl aš šiandien norėčiau pakalbėti apie bendresnius, platesnius dalykus. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas e, galėtų atrodyti kaip ma mažiau, kad dalykai, kurie turi mažiau svarbos nei ekonominės krizės sprendimas, bandymas išspręsti Ukrainos Rusijos dujų konfliktą bei pagerinti situaciją gazos ruožę. Tačiau susitikinęs, kad visi šie klausimai, apie kuriuos kalbėsiu, yra labai svarbus tolesniai Europos migracijos projekto raidai. Po mažiau nei trijų mėnesių Čekijos Respublika minės penktasias savo narystės Europos Sąjungoje metinės ir iškilmės bus išties įspūdingos. Mes minėsime šias metinės kaip šalis, kuris skirtingai nei kurios kitos naujos valstybės narės nėra nusivylusi dėl neištiesėtų lūkesčių susijusių su mūsų narystė. Tai manęs nestebina ir pirmiausia dėl to, kad tai yra labai lengvai paaiškinama. Mūsų lūkesčiai buvo labai realistiški. Mes žinojome, kad mes stojome į šalių bendryje, kurią formuoja ir kūrė žmonės. Mes žinojame, kad tai nėra utopinė konstrukcija, kuri, buvo, kuri yra statoma neatsižvelgiant į tikruosius žmonių interesus, vizijas ir mintis. Mums stojimas į ES buvo pripažinimas, kad mūsų šalis per mažiau nei 15 metų sugebėjo, po komunizmo žlugimo sugebėjo tapti normale Europos valstybė. Be to, mes manime ir manome, kad tai yra galimybė aktyviai dalyvauti formuojant Europos integracijos procesą ir kaip galimybę įtakoti šį procesą atsižvelgiant į mūsų įsitikinimus. Mes esame atsakingi už ES raidą ir suvokdami šią atsakomybę mes ir pradėjome pirmininkauti ES tarybai. Esu įsitikinęs, kad pirmosios šešios Čekijos pirmininkavimo savaitės jūs tai e, įtikino jūs, kad mes esame atsakingi. Šiame forume norėčiau dar kartą labai aiškiai išsakyti savo įsitikinimą, kuris gal kai kuriems iš jūsų nėra žinomas arba kurį kai kas iš jūsų neigia. Ir šis įsitikinimas yra štai koks. Mes neturėjome ir neturime jokios kitos e, alternatyvos nei ES narystė. Ir mano šalyje nėra ne vienos politinės jėgos, kuri galėtų arba norėtų pakeisti šį požiūrį. Todėl mus labai žaidžia vis dažniau ir garsiau pasigirstantis balsai, kurie nepagristai mus kaltina tuo, kad čekai ieško kažkokio kito integracijos projekto ir kad tas, prie kurio prisijungė prieš penkerius metus, jiems nebepatinka. Tai nėra tiesa. Čekijos Respublikos piliečiai mano, kad Europos integracija yra labai svarbi reikalinga užduotis. Jos esmę galima būtų apibendrinti štai kaip. Pirmiausia, turime pašalinti nereikaling, nereikalingas ir žmogaus laisvai bei geroviai žalingas kliūtis, kurios trukdo laisvai judėti žmonėms, prekiams, paslaugoms, idėjoms, politinėms filosofijoms, pažiūroms, kultūros ir elgesio modeliams, kurie dėl įvairiausių priežasčių susiformavo valstybėse Europos šalyse per ilgus šimtmečius. Ir antra, privalome bendromis jėgomis rūpintis visuomenės interesais visos Europos lygmenių. Aš kalbu apie tuos projektus, kurių sėkmingai negalėtų įgyvendinti niekas, jie remtųsi vien e, dvišalėmis kaimininių šalių e, dėrybomis. Manau, kad reikia tęsti ir toliau mūsų pastangas pasiekti šios uh, tikslus. Vis įvairiausių kliūčių dar esama nemažai. Ir Briuselėje priimama per daug, kur kas daugiau sprendimų, nei būtų reikalinga. Na, bent jau tikrai daugiau, nei to norėtų atskiros valstybės narės. Ir jūs, Europos parlamento nariai, puikiai apie tai žinote. Todėl aš norėčiau užduoti jums teorinį klausimą. Ar jūs tikrai esate įsitikinę kiekvieną kartą, kai balsuojate, kad balsuojate dėl to, kas turi būti sprendžiama čia, šioje salėje, o ne atskiroje valstybėje narėje? Tai yra arčių piliečių. politi- v politicky korektní rétorice současnosti Šiandien visi kalba politiškai korektiška, politiškai korektiška kalba. Ir dažnai kalba, e, girdime, kaip kalbama apie Europos migracijos pasiekmes, kurios iš tikrųjų yra antrailės svarbos. Ir tai dažniausiai vyksta dėl profesionalių politikų noro, o ne dėl to, kad atsižvelgiame į paprastų piliečių interesus. Kaip pasakiau, kad mes neturėjome ir neturime kitos alternatyvos, ne ES narystė, ir aš norėčiau tai labai aiškiai pabrėžti. Aš iš tikrųjų pasakiau tik tai pusę to, ką vertėtų ir reikėtų pasakyti. O kita logiškai išplaukinti mano teiginio dalis yra štai kokia. Europos integracijos metodai ir formos galėtų būti ir kitokios. Tai nėra istorijos pabaiga ir teikti, kad dabartinė situacija kad dabartinė ES institucinė sąranga yra tiesa iškalta akmenyje yra neteisinga. Tai yra klaida. kurią daro vis daugiau iš mūsų. Nepaisant to, kad šis teiginys prieštarauja ne tik racionaliam mąstymui, bet ir, Euro, ir Europos civilizacijos istorijos, istorijai. Ši klaida yra nuolatos kartojama ir todėl manoma, kad e, jos negalima kritikuoti, kad šių teiginių negalima kritikuoti ir kad e, vienintelė Europos integracijos e, ateitis yra vis glaudesnė Europos Sąjunga. Tai yra vis gilesnė ir gilesnė politinė valstybių narių integracija. Iš ties. Nei dabartinė padėtis, nei mintis, kad e, reikia gilinti integraciją ir kad tai yra palaima, nei tai, nei tai nėra ir neturi būti Europos demokratų dogma. Ir taip pat E, tokių minčių įgyvendinimas e, gali būti palygintas su čekų rašytojo Milano Kunderos mintimis ir jo fraze. Jis sakydavo, kad tam tikri žmonės yra raktų turėtojai, savininkai ir tikrai Europos integracijai tai nepriimtina. Dar daugiau yra visiškai aišku, kad vienoks ar kitoks ES institucinis suderinimas arba struktūra nėra tikslas jau savaime, tai yra tik tai priemonė arba instrumentas tikslam pasiekti. Ir svarbiausia yra žmogaus laisvė bei tokia ekonominė sistema, kuri užtikrintų gerovę ir gerbuvi. Ir būtent tokia sistema yra rinkos ekonomika. Aš tikrai manau, kad būtent to nori ir to siekia visų valstybių narių piliečiai. Vis dėlto, praeis 20 metų po to, kai žlugo komunizmas, aš nekartą mačiau, kad tokie piliečių lūkesčiai, tokios viltys stipriau pasireiškia tuose žmonėse, kurie daug metų praleido priespaudoje ir kurie turėjo gyventi centralizuotoje, griežtoje valstybės valdomoje ekonomikoje. Todėl tikrai nenostabu, kad būtent tokie žmonės jautriau reaguoja į bet kokius bandymus nukrypti nuo rinkos ekonomikos, nuo laisvės ir nuo gerbuvio siekimo. Čekijos piliečiai kaip tik ir yra tarp tokių žmonių, apie kuriuos aš čia kalbu. Dabartinė ES sprendimų prieimimo procedūra skiriasi nuo klasikinės parlamentinės demokratijos, kuri jau yra patikrinta istorijos. Įprastinėje parlamentinėje sistemoje dalis parlamentarų palaiko vyriausybės poziciją, tačiau taip pat yra ir opozicijos nariai. Na, o šiame parlamente ir Europos Sąjungoje to nėra. Čia turime tik tai vieną alternatyvą. Ir tie, kas drįsta išsakyti kitokią nuomonę, yra pavadinami Europos integracijos priešais. Dar netaip senai toje Europos dalyje, kurioje yra mūsų šalis, mes gyvenome tokioje politinėje sistemoje, kurioje buvo draudžiamos bet kokios alternatyvos. Tad nebuvo ir parlamentinės opozicijos. Ir būtent iš šios patirties mes daug ko išmokom. Mes išmokome, kad jei nėra opozicijos, nėra laisvės. Būtent todėl privalo egzistuoti politinės alternatyvos. Ir ne vien tik tai. Ryšys tarp vienos, tarp valstybių narių piliečių ir sąjungos atstovų nėra tas standartinis ryšys tarp rinkėjo ir politiko, kuris jį atstovauja. Piliečiai ir ES atstovai yra atskirti, tarp jų egzistuoja didelis atstumas ir ne tik geografinė prasme. Ir tas atstumas, tas atotrukis yra daug didesnis nei, pavyzdžiui, šalies viduje tarp atstovo ir rinkėjo. Ir būtent tas atotrukis yra vadinamas demokratijos deficitu, demokratinės atskaitomybės trūkumu, taip pat e, tam tikrų išskirtinių asmenų sprendimų prieimimas ir taip toliau. Pasiūlymai keisti dabartinę padėtį buvo įrašyti ir atmestoje Europos konstitucijoje, taip pat Lisabono sutartie, kuri nedaug kuo skiriasi nuo konstitucijos. Ir iš esmės, jei tai būtų patvirtinta tie dokumentai, tai situacija dar pablogėtų. Kadangi nėra Europos demoso, nėra Europos tautos, europiečių tautos, tautos, tai problemų ir šio taip vadinamo gedimo mes negalime išspręsti vien stiprindami Europos parlamento vaidmenį. Kaip tik priešingai tai tik pablogintų padėtį ir paskatintų dar didesnį susvetimėjimą tarp ES valstybių narių piliečių ir europinių institucijų. Sprendimas įpilti kūro ir alyvos įdegančią ugnį tikrai nėra geras sprendimas. Negalima už, bandyti užspausti valstybių narių, negalima naudoti priespūdos prieš pilietinę visuomenę. Bet tokių bandymų yra būta ir iš praeities, iš istorijos žinome, kad tie bandymai nebuvo sėkmingi, todėl kad jie neatspindi realios istorinės raidos. Aš bijau, kad jei bus bandoma gilinti integraciją ir ją spartinti, taip pat sprendimus dėl ES piliečių priminėti aukštesnių lygių, nei tai turi būti daroma, visa tai turės labai didelių neigiamų pasiekmių ir sužlugdys tuos gerus dalykus, kurių mes pasiekėme Europoje per pastarąjį šimtmetį. Na, turėtumėm įvertinti kai kurių valstybių narių piliečių nuogastavimus arba baimės, nes piliečiai bijo, kad sprendimai priimami be jų, neatsižvelgiant jų nuomonę ir priimami neaišku kur arba kad jų įtaka sprendimam per daug maža. Kol kas ES buvo sėkmės pavyzdys iš dalies dėl to, kad kiekvienos valstybės narės balsas turi tokį pat svorį ir tas balsas nebūdavo ignoruojamas. Tikrai negalime leisti susidaryti situacijai, kai mūsų piliečiai galvos, kad ES projektas nėra jų projektas ir kad tas projektas vystosi priešingai, nei jie norėtų ir kad jiems jis tiesiog yra primetamas. Tokiu būdu, jei taip atsitiktų, mes tiesiog vėl grįžtumėm į tą praeitį ir į tokį režimą, kuris mūsų nuomonė jau praeitis turėtų būti. Visa tai yra glaudžiai susijęs su gerovės aspektu. Turime kalbėti atvirai ir turime pasakyti, kad dabartinė ES ekonomikos sistema yra rinka su priespauda. Tai yra sistema, kurioje yra nuolat stiprinama centralizuota ekonomika. Istorija jau aiškiai įrodė, kad tokia sistema būtų aklavietė. Tačiau mes ir vėl einame tuo pačiu keliu. Dėl to kyla daug problemų, kyla valdymo problemų, taip pat yra bandoma apriboti rinkos procesų spontaniškumą. Per pastarosius kelias mėnesius visa tai dar buvo suaktyvinta, nes buvo visiškai klaidingai interpretuojama, kokia yra dabartinės ekonominės krizės priežastis. Buvo sakoma, kad krizę sukėlė laisvoji rinka. Iš esmės, priežastis yra visai priešinga. Krize sukėlė politinės manipula manipulacijos rinką. Vėlgi būtina priminti istoriją. Turime atsižvelgti į tą istorinę patirtį, kurią jau e, turi Europa. Turime pasimokyti iš tos praeities. Daugeliu jūsų tikrai yra gerai žinomas Frederik Bastia, prancūzų ekonomistas. XIX amžiaus žymus ekonomistas ir jo žymusis kūrinys žvakių gamintojų peticija. Šis kūrinys tapo labai gerai žinomu ir yra naudojamas net vadovėliuose. Šis kūrinys iliustruoja, koks absurdiškas gali būti politikų ir politikos kišimasis į ekonomiką. 2008 lapkričio 14 dieną Europos komisija patvirtino ne grožinį kūrinį, ne grožinės literatūros kūrinį, o tikrą realią peticiją žvakių e, gamintojų ir įvedė 66 procentų muitą žvakėms importuojamoms iš Kinijos. Aš tikrai niekada negalvojau, kad grožinės literatūros kūrinys, 160 metų kūrinys gali tapti realybę, tačiau taip atsitiko. Jeigu ir toliau bus įgyvendinamos tokios plačios priemonės, tai reikš ekonomikos lėtėjimą ir galbūt visišką ekonominio augimo sustabdymą. Vienintelis sprendimas yra liberalizavimas ir europinės ekonomikos dereguliavimas. Visą tai aš sakau todėl, kad aš jaučiu atsakomybę už Europos demokratinę ateitį, ge, už Europos gerbuvį ir gerovę. Ir aš tiesiog bandžiau jum priminti tuos pagrindinius principus, kuriais grindžiama Europos civilizacija. Tai yra principai, kurių galiojimo arba būtinumo negali pakeisti laikas ir kurių turime laikytis net ir dabartinėje Europos Sąjungoje. Aš esu įsitikinęs, kad atskirų valstybių narių piliečiai nori laisvės, demokratijos ir ekonominės gerovės. Manau, kad šiuo laiku svarbiausia užduotis yra užtikrinti, kad nebūtų tildomos laisvos diskusijos dėl tokių problemų ir kad nebūtų užsipuolami tie, kurie bando kelti šias problemas ir nebūtų kaltinami, kad jie trukdo Europos integracijai. Mes visuomet manėme, kad diskusijos aptarinėti ir galimybė aptarinėti svarbius klausimus, e, galimybė išsakyti savo nuomonę, kad ir skirtinga nuomonė yra teisė ir laisvė. Nepaisant to, kad kažkas gali nepritarti kažkokiai pagrindiniai nuomoniai. Ir būtent tokia laisvė yra pagrindas, demokratijos pagrindas, kurios mes neturėjome 40 mečius. Mes ne savo norų turėjome patirti priespaudą ir turėjome per prievartą išmokti, kad laisvė keistis nuomonėmis yra pagrindinė sąlyga sveikai demokratijai. Ir mes tikimės, kad ši sąlyga ir toliau bus įgyvendinama, kad jos bus laikomas ir ateityje. Tai yra puikia galimybė ir, sakyčiau, vienintelis būdas užtikrinti, kad ES turėtų daugiau laisvės, demokratijos ir gerovės. Ačiū. Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos ir kolegės. Prezidente, jūs norėjote kryptis į Europos parlamentą. Mes melai patenkinome jūsų pageidavimą. Gerbiamas prezidente, praeities parlamente. Be abejo, jūs nebūtumėt galėjęs pasakyti tokios kalbos. Praeitie parlamente jūs nebūtumėt galėjęs taip kalbėti. Ačiū Dievui, mes gyvename Europinėje demokratijoje, kur kiekvienas gali laisvai išsakyti savo nuomonę. Mėly kolegos ir kolegės, mes esame europietiška šeima. Kiekvienoje šeimoje yra ski laikomasi skirtingų pažiūrų. Gerbiamas prezidentė, aš jums pritariu, e, kai kam, ką jūs pasakėte. Na, aš išsakysiu keletą pastabų, manau, kad esu įpareigotas tai padaryti. Mes esame žmogiška visuomenė. Na, o žmogiška visuomenė arba bendruomenė išskiria tuo, kad yra ir privalumų, ir trūkumų, silpnų vietų, silpnų narių, stiprių narių. Mes turime stiprinti stipresias pusės ir šalinti trūkumus. Jūs klausėte, ar kiekvienas mūsų priimamas sprendimas yra teisingas, galbūt kai kurios sprendimus būtų reikėję priimti kitur. Taip, bet tą patį galiu pasakyti ir. Bet galiu pasakyti ir štai ką. Nacionaliniai parlamentai galbūt irgi priema tokius sprendimus, kuriuos turėtumėm galbūt priimti mes. Yra tokių sprendimų, kuriuos būtų geriau priimti europinio, o ne nacionaliniu lygiu. Na ir leiskite man išsakyti dar vieną pastabą. Uh, Jie yra susijusi su to, kaip mes patys save suvokime Europos parlamente. Jūs sakėte, kad šis Europos parlamentas yra labai svarbi institucija. Jeigu mes šiandien nebūtumėm tokie įtakingi, jeigu mes šiandien uh, nekurtumėm 75 procentų teisės aktų, jeigu mes Lisabonos sutarties dėka netaptumėm beveik šimtaprocentiniu teisės aktų leidėjų, tai tada tikrai spręstų viską ES biurokratai. Na, o dabar sprendimus priimame mes, Europos parlamentas. Gerbiamas prezidente. Gerbiamas prezidente, mes dėkojame už jūsų vizitą. Jūsų vizitas yra nuomonių įvairovės Europoje išraiška. Tai yra europinės demokratijos išraiška. Na, o demokratijoje sprendžia dauguma. Na ir aš raginu visų laikytis demokratinių principų, laisvės principų ir toliau puoselėti demokratinės vertybės. Ačiū. Prezident.